tikrumą visoms šalims, ypač piliečiams, smulkiam verslui, o piliečių teisės išlieka didžiausia susirūpinimą keliančių klausimų šiame parlamente. Mes matome precedento neturinčius įvykius. Mes matome e, modernios valstybės pasitraukimą iš preferencinės prekybos sistemos. Mes galvojame, kad e, turint galvoje tai, šiuo susitarimu bus galima kurti ateities santykius tarp ES ir Junktinės karalystės. Galo patvirtinus šį susitarimą bus atvertos duris status quo e, perinamajam laikotarpiui, siekiant naujų santykių. Apsauginis mechanizmas tai yra paskutinė priemonė, e, kuria niekada neturėtų būti pasinaudota e, yra ta galimybė ir alternatyvų, jei kol kas yra nepateikta. Mes kantriai laukiame susitarimo ir tokia galimybė yra. Ir visa tai yra Britų vyriausybės rankose net ir geriausias pasirengimas pasitraukimui be sutarties te bus pasiekmių švelninimo mechanizmas, nes sutarties nebuvimas e, nenumatys perinamojo laikotarpio, nenumatys atitinkamos išeities dėl airijos sienos, dėl biudžetinių priemonių ir kitų aspektų. Ir turint galvoje tai, ką pasakė premjeras, aš vis tiek tikiuosi gilaus bendradarbiavimo, e, gerbent e, lygias veiklos sąlygas visiems kolegoms. Ačiū ir atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau. Per vėlų apgailestauti, bet mes vėluojame pagal darbo tvarkę ir dabar e, sulaukime iki šio momento 14 norinčių kalbėti pagal procedūrą prašau žodžio ir kai išgirsite mano plaktuką, tai reikš arba prašau jūsų tylos, arba turite baigti savo pasisakymą. Toliau trims minutės ponas Silva Pereira. Jūs kaip vicepirmininkas be abejo laikysitės pasisakymui skirto laiko. Ačiū ponė pirmininkė. Esame čia dar kartą tam, kad svarstytume breksitą demokratiškai, laisvai ir atvirai. Kaip parlamentas ir turėtų elgtis tokiu esminiu momentu. Šis Europos parlamentas yra vienintelis visateisiškai veikiantis parlamentas, šiandien atstovaujantis Britų piliečius. Bendra rezoliucija, kurią teikė socialistai ir kitos didžiosios politinės frakcijos, atskleidžia, kad esame vieningi, pristatydami savo poziciją dėl šio e, proceso, nes karalystės išstojimo iš es, dėl kurio apgailę staujame. E, gerbėme Britų žmonių valią. Tačiau jei breksitas jau įvyks, jis turi įvykti tvarkingai, nes išstojimas be sutarties, be bejonės yra blogiausias įmanomas pasirinkimas. Mes girdėjome pono Johnsono pasisakymą. Jis teigia, kad jis nori susitarti su ES, bet be apsauginio mechanizmo Šiaurės Airijai. O jei ne, tai iki tai kito mėnesio pabaigoje Junktinė karalystė išstoja bet kokiu atveju ir be sutarties. Tačiau ar ponas Johnsonas rimtai kalbėjo, jeigu taip, per kitas kelias dienas jis būtų padaręs labai paprastą dalyką, pateikęs raštišką pasiūlymą, kuriame numatytas praktinis, praktinis ir įgyvendinamas e, to mechanizmo scenarius verčia, todėl dabartinė situacija verčia abejoti, ar jis rimtai kalbėjo. Noriu labai aiškiai pasakyti, jei Junktinė karalystė išgriūtų iš ES be sutarties, atsakomybė už tai šimtų procentų tenka Britų vyriausybei ir niekam kitam. Pone pirmininkė, bendruomenių rūmai ir lordų rūmai patvirtino teisės aktą, pagal kurį Junktinės karalystės vyriausybė privalo paprašyti 50-ojo straipsnio įgaliojimo pratesimo, jei nebus susitarta dėl tvarkingo išstojimo. Tokių įgaliojimų Britų žmonės nesuteik, nebuvo suteikę, to, todėl įgaliojimų išstoti be sutarties dabar jau nebesuteikia ir parlamentas. Ir norime aiškiai pasakyti, kad Europos parlamentas par, pasisakytų už 50 straipsnio pratesimą, kad būtų išvengta išstojimo be sutarties. Manome, kad 50 straipsnio galiojimo pratesimas būtų galimybė e, Junktiniai karalystiai rasti politinį sprendimą ir atėjus laikui atiduoti kontrolę žmonėms, kad jie galėtų tarti paskutinį žodį dėl breksito. Ačiū. Vienai minutiai, ponė Gibson. Šiandien e, mums iškilo didžiulis pavojus. Pavojus ES ir Junktiniai karalystiai. Pavojus, kad mūsų nuovargis dėl nesibaigiančio breksito e, privers mus daryti bet ką, kad jis tiesiog baigtųsi. Tai e, pavojus demokratijai, stabilumui, įstatymo viršenybei e, ir parlanum, parlamentų suverenumui, piliečių teisėms. Raginu šį parlamentą balsuoti už, šį rezoliuciją, už šią rezoliuciją, įveikti nuovargį e, nuo breksito, pratesti 50 straipsnį ir suteikti Britų vyriausybei laiko, kurio jai reikia, kad įveiktų dabartinį, dabartinę diktatorių, kuris apgaudinėja visų pasaulio parlamentų motiną. E, Brexitas e, yra blogas dalykas, bet kokiu pavydalu. O Brexitas be susitarimo yra katastrofa. Todėl skirkime laiko, kurio reikia, kad pasipriešintume tokiam atvejui. Dviems minutėms, ponas Smith. Pirminkė, ačiū. Labas rytas, kolegos. Brexitas yra nevilties šaltinis nuo pat pradžių. Dėl jo tenka tik apgalėti, o iš Škotijos perspektyvos tai dar yra didžiulė neteisybė. Mes balsavome už pasilikimą. Šiaurės Airija balsavo už pasilikimą. Taikos procesas ten yra šventas dalykas, jį būtina išsaugoti. Ar E, nefunkcionuojantis Westminsteris, kuris neprisitaikęs prie šio laikinio pasaulio, gali kažką nuveikti, jis neprisitaikęs prie pasaulio, kurio, kuriame mes gyvename. Mes, jie turi išspręsti savo problemas, aš apgailestauju dėl to, su kokiais pašnekovais jums tenka turėti reikalų. Šiandien noriu išvengti baisios klaidos, kuri būtų klaida ir Škotijai, ir Airijai, ir visiems savo šalyje girdžiu nuolatos argumentus, kad reikia breksitą įveikti, breksitą pasiekti, kad, kad jis turi įvykti. Aš žinau, kad jums atsibodo tos britiškos nesąmonės. Man irgi, jeigu tai ką nors guodžia. Nebejoju, kad jūs norite e, tvarkingo proceso, kad būtų galima kiek įmanoma sušvelninti breksito e, žalą. Tačiau dėja, kolegos, turiu štai kokią žinę. Nėra gero breksito, nėra tvaraus atsakymo iš šį klausimą. Žmonės, su kuriais jūs bendraujate konservatorių partijos e, atstovai, ne, negali pasiūlyti tvaraus breksito ateities sprendimo. Bet kokiu atveju breksitas bus panaudojamas kaip e, galimybė e, visus kritikuoti socialinis, e, aplinkosauginis, ekonominis dempingas jūsų laukia. Nėra tokio dalyko kaip geras breksitas. Ir nėra e, šios situacijos ger, ger, geros išeities. Aš negaliu paremti šiandienos rezoliucijos, nes nemanau, kad e, pasiseks būtent dėl jūsų pašnekovo. Mums reikia daugiau laiko pakeisti e, nenumaldamą breksito kelią. Prašau suteikti to laiko. Jau baigėte? Sorry, Because... Kas čia kalbėjo? Sorry, guys, I'm in control. Deja, čia viską kontroliuoju aš. Ačiū. Toliau žodis ponui Bek, trims minutėms. Pone pirmininkė, Junktinė karalystė ties chaoso slengščiu taip juokauja Britų ir taip pat ir Vokietijos žiniasklaidos priemonės, panašiai kaip ir per visą isteriją prieš Brexito, referendumą dėl Brexito. Bet rimtos pasiekmes visgi grėsia. Junktinė karalystė yra trečia didžiausia rinka Vokietijos eksportui, o su JAV pati pelningiausia. Likusiai ES ji yra antra pagal dydį e, rinka kur realizuojami, kur parduodami jos produktai ir paslaugos. Galvojant apie kietą breksitą, reikia galvoti ir apie dešimties tūkstančių darbuotojų darbo vietų praradimus, ypatingai automobilių pramonės sektorija. Taip pat dar turėkime menį ir 10-12 milijardų eurų, kuriuos prarasime dėl to, kad Junktinė karalystė nebedarys savo įnašų į mūsų biudžetą tuos e, kaštus e, turės apmokėti tikriausiai dažniausiai e, labdaringoji Vokietija. Bet kodėl Junktinė karalystė atsisako draugiškų skirybų? Junktinė karalystė dėrėjosi vadovaudamasi gerą valią, galbūt per daug gerą valią, kai sutiko su um, darybų tvarkaraščiu, su ES piliečių teisėmis ir sąskaita dėl skirybų. Uh, Iš tiesų, ES atsakė į visą tai, sukurdama e, problemą dėl apsauginio mechanizmo vadinim, vadinamojo Airijoje. Bet kas iš tiesų rimtai tiki tuo, jog paskiros elektroninės e, patikros ties muitinėmis lemtų siaubingą smurtinį terorą Airijoje? Net ir Mišelis Barnie tikriausiai tuo netiki, kuris e, nuolat e, vartoja mm, backstop aburtažodį, mėgindamas e, išsaugoti Junktinę karalystę muitų sąjungoje arba mėgindamas kalbėti apie antrąjį referendumą. Junktinės karalystės žmonės balsavo 52 procentai, tai yra 52 procentai už išstojimą. E, ir iš tiesų tai yra toks pats skaičius e, balsų, kuriuo e, buvo patvirtinta naujojo Europos komisijos pirmininkė von der Leyen. 17,4 milijonų Britų atidavė savo balsą už Brexitą. Tai yra didžiausias skaičius Britų rinkėjų, kurie kada nors apskritai balsavo už ką nors. Mišelis Barnie mėgina Junktinę karalystę sumenkinti iki vasalinės valstybės arba, galime pasakyti taip, rizikuoja didžiuliais e, darbo vietų praradimais, nuostoliais Europos Sąjungoje. Kad ir kaip ten bebūtų, bet kuris rezultatas yra nepriimtinas. Ačiū. Vieną minutę ponui Lunkrenui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Brexitas e, tai pozicinis karas tarp ES ir Junktinės karalystės. Abi šalis e, nelabai pajėgios e, pateikti konstruktyvių pasiūlymų. Iš tiesų, prieš kokį pusę šimto metų buvo visiškai kitokios stovyklos. Junktinė karalystė nenorėjo iš pradžių stoti ES dėl panašių priežasčių, kaip ir dabar nori Brexito. Tas pats e, buvo ir 57 metais. Jungtinė karalystė nenorėjo būtent. E, tas pats buvo ir 75 metais. Jungtinė karalystė nenorėjo tokios muitų sąjungos, kokia yra e, dabar. Ir kurioje reikalaujam pasilikti. Norėta kurti daugiau konkurencijos ir mm, vykdyti laisvąją priekybą, kaip kad, pavyzdžiui, su Švedija yra Jungtinės karalystės e, piliečiai pasisakė per referendumą, išsakė savo valią, na ir dabar reikia atitinkamai tą valią vykdyti. Ačiū. Pone Anderson, pusantros minutės. Mano airiškame pase yra pasakyta, kad, kad visi žmonės gimę Airijoje įgyja prigimtinę teisę būti airiais kaip mūsų teikiamoje rezoliucijoje konstatuojama, mes Šiaurės Airijos airiai turime teisę būti ES piliečiais ten, kur gyvename. Apsauginis mechanizmas yra būtinas, kad neatsirastų kieta siena Airijoje, būtų apsaugota Airijos ekonomika ir pietų šiaurės bendradarbiavimas. Vis dėlto mes vis tiek išstojame iš ES prieš savo valią. Mes Šiaurės Airijoje balsavome už pasilikimą. Svarbu, kad parlamentas pripažintų, kaip nurodyta rezoliucijoje, pas, kad teisėta yra rinktis Šiaurės Airijos žmonių daugumos balsu apsispręsti. Ir pakeisti statusą. Apsisprendimo teisė pripažinta didžiojo penktadienio susitarime, Airijos ir Britų įstatymė. E, Europos vadovų taryba konstatavo, kad Airijos susivienimo atveju visos 32 graf, Airijos grafystės būtų ES dalimi. Prancūzų prezidentas Makronas pasakė, kad e, Brexito problemos sprendimas yra Airijos susivienimas. E, Nuomonių apklausos atskleidė, kad e, Airijoje dauguma yra už Airijos susivienymą. E, Didžiojo penktadienio susitarimas yra taikus demokratiškas kelias per Airijos susivienymą. Todėl e, būtų gerai, kad Britai taip pat laikytųsi tokios pozicijos. Ponas Faradž, vienas dalykas yra aiškus. Nuo šio ryto pasisakymų mes esame labai net toli to, kad e, apsauginė mechanizmai būtų pritarta e, spalio 17-osios vadovų susitikime. Vis, abi pusės bandys pasakyti, kad tai yra jų pergalė ir bandys kal, kalbėti apie tai, kad ta sutartis išstojimo yra labai blogas dalykas Britams. Jeigu, yra, jeigu nėra apsauginio mechanizmo. Tačiau tai reikštų, kad mes liktume Europos teismų valdžioje ir netgi jeigu bus išstojimas be sutarties, visi ateities santykiais bus paremti gera valia. Mes taptume jūsų valioje. Pas, ir todėl e, šios savaitės įvykiai Europoje tikrai neatskleidžia, kad gera valia egzistuoja. Aš žinoma turiu omeny e, Luksemburgo premjero pasisakymą, kuris uh, pažemino Britų premjerą ir po to buvo sutiktas kaip herojus, kuomet nuvyko vakar pas prezidentą Makroną į Elizėjaus rūmus. Man labai aišku, kad pagrindinis tikslas, kurio siekia Barnie nuo pat pradžių, kaip sakėte šį rytą, išlaikyti mus muitų sąjungoje. Ir daugelis kalbėtojų sakė, kad baiminasi, jog Britai išstos iš muitų sąjungos, nebesilaikys vidaus rinkos, tapsime konkurencingesni ir tapsime daug turtingesni už ES ribų, nei esame būdami joje. Pone Verhofštatai, mes nenorime jūsų Europos imperijos nei vienos dalies. Vienintelis kelias priekin įgyvenant referendumo rezultatus pasiekti aiškaus breksito ir tada kalbėsime apie priekybę ir apie tai, kokiu keliu toliau eiti priekin. Mis... Mr. Gonzales Pons. Ponas Gonzales Pons, pusantros minutės kai buvau jaunas studentas ir pradėjau domėtis politiką, žvelgdavau Junktinę karalystę ir galvodavau štai, koks puikus demokratijos pavyzdys. Dabar taip nebegalvoju. Dabar tai yra jau tik blankus šešėlis to, kas anksčiau buvo. Dėl to, ką padarė e, ponas Faražas. Tai yra m, mm, pirmas kartas, kai nuo karo e, meto yra uždaromas e, parlamentas. E, mūsų parlamentas veikia. Štai kodėl turime šiandien kalbėti angliškai, kadangi atstovaujame ne tik e, mūsų tautų piliečiams, bet taip pat ir Junktinės karalystės piliečiams. Dabar Junktinėje karalystėje valdžią perėmė nacionalistai, kurie nurodo beprotiškus dalykus. Mesgi visada veikėme vadovaudomėsi gerą valią, niekuomet nemelavome. Juk Mišelis Barnie ir panas Junkeris yra džentelmenai, tikri džentelmenai. Nežinau, ar Britų premjeras gali tą patį pasakyti apie save. Mes galėsime atidėti breksitą, jeigu to reikės, tačiau turime žinoti, iki kada to reikia ir kodėl, kadangi nebegalime švaistyti laiko raginu pre, Britų premjerą gerbti Britų parlamentą ir gerbti demokratiją jungtinėje e, Europos Sąjungoje, kadangi Brexitas yra tikra katastrofa. Ačiū. Ponai Gonzalės Pons, dabar ponas Korbet, dvi minutės. Pirmininkė, iš tiesų situacija labai chaotiška Junktinėje karalystėje šiuo metu. Bet kolegos, neleiskite savo galvoti, jog premjeras Negalvokite ir arba, arba tie žmonės sėdintys gale salės yra jungtinė karalystė. Tikrai ne. Nors ponas Johnsonas tvirtina, jog siekia sustarimo, jis nieko realu, realaus nenuveikė, e, kad toks sustarimas būtų pateiktas. Iš tiesų, tas, e, tai, ką jis siūlytų, būtų veikiausiai nepriimtina nei mums, nei Britų parlamentui. Jis tikrai nori išstojimo be sustarimo. Mes norime e, to išvengti, taigi geriau prašykime, raginkime atidėti išstojimą, negu kad e, pritarkime išstojimui be sustarimo. Dabar vyriausybė e, yra mažumos e, vyriausybė ir bet kuri opozicijos partija, leiboristai, žalieji, nacionalistai, konservatoriai nori iš tiesų kito naujo referendumo, referendumo ir tuomet premjeras Johnsonas sužinotų, ar visgi norima e, Brexito su arbe sustarimo ar ne. Junktinės karalystės vyriausybė ir premjeras būtent tai turėtų daryti - įsiklausyti į piliečių nuomonę, nes nuomonė kinta, tendencijos jau yra visai kitos šalyje naujas referendumas būtų labai pagristas, kadangi Brexitas, taip kaip jis vyksta dabar, visiškai neturi nieko bendra su tuo, kas buvo štai tų pačių e, sėdinčių gale salės sakoma per kampaniją dėl referendumo. Buvo sakoma, kad e, sutaupysime baisybę pinigų, e, sveikatos apsaugos sistemą juos galėsime panaudoti. Viso to nėra, tai neįvyko, kaip ir kiti dalykai buvo tik tušti žodžiai. Niekas nevyko taip, kaip žadėta. Tad daugelis piliečių dabar mano, ne už tai balsavau, noriu visiškai kito rezultato. Taigi, leiskite atidėti breksitą protingam laikotarpiu ir mes viską išspręsime. Dėkoju. Minute, Viena minutė, ponė Long. Pone pirmininkė, uh, Aš buvau išrinkta e, Šiaurės Airijos e, žmonių kaip e, už Europą posąjungą pasisakanti kandidatė. Taip kalbėjau ir per rinkimus į Europos parlamentą. Pilietybė ES mus visus vienyje ir dauguma e, iš mūsų dabar jaučiasi m, pasimetę, neaišku, kažkam priklausantys. E, Junenistų partija nenori įsiklausyti į mus. 98 metais e, pasipriešino didžiojo penktadienio sustarimui ir dabar nenori irgi kalbėtis e, protingai nei dėl breksito, ne dėl e, apsauginio mechanizmo, tačiau tikrai jis atneštų pražutingas pasiekmes Airijai, Šiaurės Airijai. Įsiklausykime į tuos, kurie dirba pasienio zonoje, jie žino, kaip yra iš tikrųjų. Dabar mėginama e, daryti viską, kad tik išvengtume išstojimo be susitarimo. Leiskime Mm. tam įvykti, suteikime to laiko, labai svarbu viską sutvarkyti, o ne tiesiog imti ir padaryti. Ask, um... Aš norėčiau paprašyti šios salės pusės, jeigu tarpusavėje kalbatės, pasistengkite šnipždėti, nes visa kita labai trukdo. Dviem minutėm žodį suteiksiu poniai Scott Keito, prašom. Pone pirmininkė, nuo pat pradžių Brexitas e, buvo susijęs su kontrolė, kontrolės atsėmimu iš Europos. Bet dabar matome, kad e, Johnsonas atėmė kontrolę iš tautos. Mes matome, kad nuo 17 amžiaus apskritai Britų premjeras nemoka elgtis nei Europoje, nei Luksemburg, Luksemburgė. Mes matome, kad jis atima kontrolę iš e, parlamento, iš e, valstybės pareigūnų. Mes matome, kad kontrolė yra suteikiama turtingiams oligarchams, kurie yra pasirengę mokėti mokesčius, bet ne tiems, kurie yra pasirengę apsaugoti žmonės planetoje. Labai atsipratau, gal galėtumėte lėčiau kalbėti dėl vertėjų. Mes kalbame apie įsipareigojimus lygioms veikloms sąlygoms, darbuotojų teisėms, vartotojų apsaugai yra tokie svarbus aspektai rezoliucijoje. Mes e, negalime pradėti e, lenktynių, kalbant apie tai, ar e, vyks varžybos mokesčių srityje ir kitais aspektais mes matome, kad buvo pasinaudota dėrybų kozeriais. Ir man labai gaila dėl to, kad e, ne visas teisės yra apginamos mūsų rezoliucijoje. Tad mes e, matome, kad tiek mūsų parlamentarai, tiek ir teismai imasi veiksmų, kad apgintų demokratiją. Šiandienos rezoliucijoje žinia yra ta, kad e, tas atidėjimas, kuris yra reikalingas Junktiniai karalystiai, būtinas tam, kad demokratinės jėgos e, atgautų jėgą ir suvaldytų politinę krizę. Nes tik tai tuomet mes galėsime suvaldyti Johnsoną. Mes turime gauti to laiko, kuris mums yra reikalingas tam, kad galėtumėm atsijimti e, valdžią iš e, e, oligarchų ir tik tai tuomet mes galėsime sustabdyti šį breksito košmarą. Ponas Madison, dvi minutės, prašom. Ačiū. Pirmininkė. 51,89 procentai istorinę dieną nusprendė pasitraukti iš Junktinės karalystės ir daugiau nei tūkstantis dienų praėjo nuo to laiko ir e, e, tiek šiaurės ir abiejose pusėse šiaurės airijos piliečiai yra dabar laikomi įkaitais šios situacijos. Bet reikia turėti galvoje referendumo rezultatus. Kai kurie politikai galvoja, kad galima užkirsti kelią breksitui, bet tuo met. Jie nesižvelgs į tai, kad žmonės prieimė sprendimus yra iš esmės teisės aktų leidimo šaltinis Demokratinius rezultatus būtina gerbti, jie negali būti šiaip savo atidėti. Visuomet yra sudaroma arba gali būti sudaroma galimybė pasitraukti, tačiau e, mes matome, kad yra kuriamos sąlygos siekiant užkirsti kelią pasitraukimui. Mes matėme taip pat ir, ką sakė Ferhofštatas, būtent, kad Junktinė karalystė pastaraisiais e, penkeriais metais bus laikoma įkaitę. E, Borisas Johnsonas galvoja, kad breksitas gali įvykti, tačiau mes matome, kad e, bendruomenių rūmai jį susilpnino atitinkamai nubalsuodami. Taryba galėtų užblokuoti atidėjimą. Johnsonas e, galėtų pastraukti be susitarimo, tačiau žmonės netylės ir nenorės būti įkaitais. Nes akivaizdu, kad jie taptų jo nevykusios politikos aukomis. Tad mes kalbame apie pagarbą demokratijai, e, tautų suverenumui, tad e, tam yra subrendęs laikas. Ponas Zahradilas, liko šešios savaitės iki Brexito ir jeigu nieko nevyks, spalio 31 dieną Junktinė karalystė pasitrauks be susitarimo. Tačiau labai daug žmonių šiuose rūmuose daro klaidą. Galvoja, kad yra susitarimas. Ir kad yra tam tikrų neramumų kėlėjų, tiesiog blokuojančių viską Junktinėje karalystėje. Ir kad jiems reikia atsipeikėti, bet tai yra netiesa. Nėra susitarimo. Tai yra tik tai jo projektas, kurį tris kartus atmetė bendruomenių rūmai. Ir e, dabartinė legitimi e, vyriausybė e, nesutinka su šio sutarimo ir atrodo, kad mes tarsi šokame vieni. Man atrodo, vienintelis protingas sprendimas būtų toks. Europos parlamentas turėtų paprašyti vadovų tarybos, kad būtų suteikti komisijai įgaliojimai persidėrėti, nes kitaip po šešių savaičių nebus susitarimo, tai turės labai rimtas destruktyves pasiekmes mūsų ekonomikoms. Ačiū. Hmm? Ponas Flanagan. Kalbėtos nesijungęs mikrofono. De, reikia suvokti, kaip dirba mikrofonai. Mes turime gerbti žmonių nuomonę e, suprasti, kad Junktinės karalystės žmonės nusprendė išstoti. Tačiau tie, kurie tai nusprendė, turi suvokti, kad tai sukelia didžiulių problemų pasienyje tuo ta, šiuo metu geriausias sprendimas tai apsauginis mechanizmas. Tačiau turime būti pasirengę išstojimui be sutarties. Jei taip nutiktų, Europos e, Sąjungos solidarumo principui ateitų rimtas išbandymas. Iki šiol viskas yra tik žodžiai. Iki šiandien Žanas Klodas Junkeris kalba apie solidarumą. Airija eksportuoja ketvirtį milijono tonų e, jautienos kasmet. Jeigu prarastume šią rinką, reiktų išvelgtis kitur, kas geriau nei ES. Ar turime, ar turime gedėjimus? Atsakymas yra taip. Jeigu Junktinė karalystė išstoja be susitarimo, tai Airijai reikia naujų rinkų. Mes importuojame į ES apie 300 tūkstančių tonų e, E, jautienos iš Merkosiūro šalių praėjusiais metais. E, išstojimo be sutarties atveju mums reikia naujo, kad naujasis prekybos komisaras Phil Hoganas e, pakeistų šios prekybos sutarties nuostatas. Ačiū toliau, ponia Dodds, dviems minutėms. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau dar kartą pakartoti, jog esu e, tvirtai įsitikinusi, jog tvarkingas išstojimas yra geriausias e, prioritetinis kelias ES, Junktiniai karalystiai ir labai konkrečiai ir e, Airijos Respublikos kaimynams. Esu įsitikinusi, kad tai atitinka mūsų interesus ir dirbsiu, kad, tai, kad taip ir nutiktų. Tačiau išstojimo sutartis negali pakengti konstituciniam ir ekonominiam Junktinės karalystės vientisumui bei nepakengti Šiaurės Airijos vietai joje. Taip pat tas, e, tas sutartis turi atlaikyti pamatinius e, kriterijus apsauginis mechanizmas tam kelia grėsmę. Parlamentas m, mm, nekartą konstatavo, kad yra pasiryžęs laikytis Belfasto susitarimo. Apie tai šį rytą kalbėjo pirmininkas Junkeris ir ponas Barnyje. Vienas iš pagrindinių to susitarimo principų tai paritetas tarp dviejų trad airijos tradicijų ir pusių, kad nacionalistų ir Tai reiškia, kad nacionalistų ir jonistų tradicijos yra vienodai gerbiamas. Praėjusią savaitę buvęs Airijos premjeras Berti Hard, kuris buvo to susitarimo vienas iš autorių, kalbėjo apie pagarbos išlaikymo svarbą ir pasakė, kad bet koks sprendimas turi apriepti ir unionistus, nes didžiojo penktadienio susitarimas apima abipusės. Aiškiai, reikia pasakyti, kad Europos institucijose e, pen, rezoliucijos penktajame punkte e, išdėstytos nuostatoms nepritarė airių parlamento unionistai. Visi, pa, visos partijos dalyvavo Europos rinkimuose, kalbėjo apie tai ir kalbėjo apie tai, kad, backsto, kad apsaugos mechanizmą reikia atmesti. Paskutinės nuomonių apklausos rodo, kad 81 procentas unionistų pasisako prieš apsauginį mechanizmą. E, Pone Barnie, apsauginis mechanizmas yra problematiškas ir jūs negalite nusiplauti savo rankų dėl to. Uh, ne tik Šiaurės Airijai, reikės įgyvendinti teisės aktus, neturint atstovavimo galimybės. Atsiprašau, ponė Dots, sako pirmininkė, bet turėjau pasielgti griežtai. Ponas Tajanis, pusantros minutės. Konstitucinių reikalų komitetas e, priėmė sprendimą išreikšti, kad reikia atsižvelgti į Airijos ir Britų piliečių nuomonę, kad reikia išklausyti jų nuomonę, mes išklausėme. Ir reikia kalbėti ir 600 tūkstančių italų ir kitų gyvenančių Junktinė karalystė vardu. Turime kalbėti visų Britų piliečių vardu gyvenančių ES ir taip pat pilie, Europos piliečių gyvenančių Britų salose. Ši institucija tai ir daro ir ši institucija turi sumažinti atstumą tarp Europos piliečių ir institucijų. Mes to ir siekiame konstitucinių reikalų komitete. Mes labai ilgai svarstėme E, galimybę, kietosios sienos atsiradimo galimybę Airijoje. Tai yra problemos esmė. Turime rasti būdą sustiprinti taikos susita, principus, kuriais paremtas taikos susitarimas. E, taip pat reikia pasakyti, kad saugumo paėgos yra labai sunerime, kaip teks apsaugoti sieną, jei tai taps išorės siena. Tuomet mūsų įmonės ir mūsų įmonėms ir ūkiams iškils, pavyzdžiui, galvijų pasiutlikės rizika. Mūsų žemės ūkiui iškils nemenka rizika, jau nekalbant apie kitus aspektus. Toliau ponas Benifei. Ačiū, ponė pirmininkė. Spalio 31-oji vis labiau artinasi ir ministras pirmininkas Johnsonas. Mm E, nepateikė jokio pasiūlymo, kurį galėtų europiečiai diskutuoti e, ir svarstyti. Taigi nepadaryta nieko ir panašu, jog e, tai yra ir ta pozicija, kuriai prioritetą teikia konservatoriai Junktinėje karalystėje. Dar be to prisidėjo ir blokada. Italai norėtų kuo geriau apsaugoti tos 3 milijonus e, piliečių, e, taip pat 600 e, tūkstančių italų gyvenančių Junktinėje karalystėje. Mes visada bendradarbiaudavome su Junktinė karalystė, tai tik dar labiau padėjo kurti mums visiems savo gerovę. 50 straipsnį ir jo pratesimą galime e, taikyti, bet tik su aiškia perspektyva. Tai yra E, jeigu taip galima būtų išvengti išstojimo be susitarimo. Yes, um, to... Noriu balsuoti už rezoliuciją ir noriu pasakyti, kad aš suprant, priimu Junktinės karalystės sprendimą išstoti iš ES, bet tai reiškia ir prievalę Junktiniai karalystiai suvokti, kad demokratinis procesas Šiaurės Airijoje 98 metais reiškia, kad e, pietų ir šiaurės e, bendruomenės pasisakė už didžiojo penktadienio susitarimą. Mes kalbame apie e, ekonomiką, apie pagarbos kultūros puoselėjimą. E, kolegos, kasdieną žmonės kerta nematomą sieną, kasdienime į savo gyvenime. E, išstojimas be sutarties labai atsilieps tokiai laisviai, prekybiniam, ekonominiam, kultūriniam gyvenimui. Todėl šiuose diskusijose aš pasisakau už rezoliuciją ir prašau Junktinės karalystės ypač taip pat suvokti, kad ir jai tenka prievolės ir pareigos išlaikyti didžiojo penktadienio susitarimo vientisumą, nepamirštant, kad tai yra ir taikos procesas. Ir aš priimu tai, kad Junktinė karalystė nori išstoti iš es ir aš tikiuosi iš Junktinės karalystės, kad ji įgyvendins jai tenkančius įsipareigojimus ir e, puoselės didžiojo penktadienio susitarimo. Pone Evans. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, atstovauju Velsą Europos parlamente, atstovauju jį 20 metų. Tai laikau tai privilegiją ir nemenku iššūkiu. Tačiau dabar yra iškilęs didžiausias visų laikų iššūkis. E, Westminsteris nuvylė Velsą, jis nedirba žmonių labui. Parlamentoje sumaištis. Tačiau aš norėčiau paraginti jūs pažvelgti ir į kitus įvykius. Pastaraisiais mėnesiais dalyvavau demonstracijose su tūkstančiais žmonių visame Velse, kurie pasisakė už nepriklausomybę. Ir tas judėjimas stiprėja. 40 procentų žmonių sako, kad jie pasisakytų už Velso nepriklausomybę, jei tai reikštų, kad Velsas galėtų likti Europos Sąjungoje. Mes turime teisę patys nuspręsti savo ateitį, kad išspręstume dabartinę krizę. Turime šį klausimą vėl pateikti žmonėms referendume ir mums reikia laiko tai padaryti. Aš ir toliau dirbsiu tuo tikslu ir taip pat dirbsiu už Velso laisvę ateityje. Ačiū. Vilimski, minute, Ponas Vilimski, vieną minutę. Ačiū ponai ir, ponos, pon, ponai ir ponios, leiskite man visų pirma pareikšti, mm, jog visiškai nesuprantu nei ES, nei Junktinės karalystės, kurios abi nuolat tvirtina, jog vakarų pasaulyje turi didžiulę įtakos, įtaką, tačiau nesugeba uh, tinkamai vykdyti demokratinio referendumo rezultatų. Ir taip pat ir šiuose rūmose yra dvi didelės stovyklos. Vieni sako, breksitas yra gerai, kiti sako, kad breksitas yra blogai. Mano manimu, visiškai nesvarbu, ką vieni ir kiti sako ir nesvarbu, ką aš sakau. Svarbu yra tai, ką pasakė dauguma Junktinės karalystės piliečių. Ir mūsų prievolė dabar pareiga yra gerbti tą daugumą Junktinės karalystės piliečių, kurie aiškiai pasakė, Išnaudokite turimą laiką iki spalio 31 dienos, kalbėkite vieni su kitais, dėrėkite dėl rezultato, kuris būtų efektyvus, profesionalus ir perspektyvus. Taigi pagaliau baigime šitą cirką. Viena minutė, ponai Bužva. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, nedalyv... nesame čia Brexito koordinavimo darbo grupėje ir tikrai nėra e, tai pernelyg e, didelės demokratijos parlament, Europos parlamente požiūris, tačiau mes vis dėlto manome, kad e, be susitarimo leisti išstoti Europos jungtiniai karalystiai yra negerai. Taigi reikia numatyti ir reikiamą lankstumą darantis dėl apsauginio mechanizmo, gerbent vientisumą bendrosios rinkos ir numatyti būsimas garantijas. Ponas Barnie visiškai teisingai pasakė, kalbame apie daugiau negu tik priekybinius ryšius, apie saugumą, apie mokslinius tyrimus, universitetų bendradarbiavimą. Tai yra Taip pat kertiniai dalykai globalizacijos kontekste. Reikia pasakyti, kad yra labai daug įmonių, kurios yra nedidelės ir turi mažiau negu 49 darbuotojus, ponė e, Dery. Jeigu breksitas, ką nors reiškia, ponios ir ponai, tai yra tiesiog tam tikros ideologijos įgyvendinamas. E, E, taip vyksta dėl Lisabonos ir kitų sutarčių, kai kurių nuostatų. Reikia taip pat nepamiršti ir tam tikrų visuomenės klasių jungtinėje karalystėje, kurios turi savo interesų. Ir nemeluokime patys savo. Čia eina kalba ir apie demokratiją. Žinote ką? Jungtinė karalystė Aišku, galbūt nėra puikus pavyzdys dabar demokratijos, bet lygiai taip pat nėra pavyzdys ir Europos Sąjungoje iš tikrųjų e, Junktinė karalystė dabar žlugdo pati save, e, Šiaurės Airijos ir Airijos piliečiai kažkodėl turi apsiimti sumokėti už tai. Kodėl taip turi būti? Mes pasisakome už taikę ir socialiai teisingą Europos Sąjungą. O Europos Sąjunga e, kol kas nėra tokia ir pagaliau turėtų atsisakyti to neoliberalizmo tendencijų. Ačiū, panas Dobny. Daug girdėjome apie liberalizmą, apie Verhofštato planą, apie naujos Europos imperijos kūrimą. Šiandien jis Borisą Džonsoną palygino su ponia Doubtfire. E, jis iš tikrųjų yra. Ponas Verhofštatas yra Daf Veider Europos ir jis yra tas tamsusis herojus, kuris džiaugsis, kai demokratija žlugs. Aš atstovauju 17,4 4 milijonus tų, kurie yra pasirengę atsakomajam smūgiui. Mūsų tėvai žu, žuvo Europos e, žemėse kovodami su, su fašizmu. O šiandien per pastaruosius trejus metus, de, nežiūrinti tai, kad e, mokėjome po milijardą svarų narystės mokesčių, susidurėme su, su nieko kitu nesulaukėme nieko kito, tik paniekos. Brexitas atskleidė, kad ES netiki demokratija. Šiandien turime uh, balsuoti dėl teksto, kuriame teigiama, kad Brexitas yra apgailėtinas įvykių eiga. Bet noriu pasakyti štai, kad mes visiškai neapgailę staujame. Mes išstojame iš ES ir visiškai dėl nieko nesigailime. Kelly, for... Ponas Keli, pusantros minutės. Uh, Laikui bėgant istorikai galbūt breksitą pavadins neįtikėtinų žingsnių, kurį žengė pasiskelbęs save žaliojų holkų žmogus, nežiūrint visų pasiek, pasiekmių žmonėms geroviai bei ką tai reiškia airijos taikai. Būtent todėl mes Airijoje esame tokie dėkingi už 27 e, es narių solidarumą, kurį taip e, teisingai išreiškė pirmininkas Junkeris ir ponas Barnie šį rytą. Ponas Barnie sakė, kad Tai kalba eina apie solidarumą tų valstybių atžvilgių, kurios labiausiai pajustų šios situacijos pasiekmes. Negalima iškiau to išsakyti. Todėl ir reikia apsauginio mechanizmo. Yra dar vienas dalykas, dar viena breksito pasiekmė. Po didžiojo penktadienio susitarimo Airijos jungtinės karalystės santykiai e, sušilti, sušiltėjo. E, prieš keletą metų jie uh, kulminavosi karalienės vizitu ten, tačiau dabar tvyro įtampa ir įtarimai tuose santykiuose. Nu, tik, jeigu Junktinė karalystė paprašytų e, uh, pratesti 50 straipsnį, mane drąsina šiandienos pasisakymai, tai tas prašymas būtų patenkintas. Ponas Johnsonas turėjo patikti daugybę sprendimų kurių, ir alternatyvų, kurių, kaip, kaip jis teigia, pat turi. E, ir kontrolę Junktinėje karalystėje reikia susigražinti iš tų, kurie visus šantažuoja breksitu. Ačiū toliau, pane Barli. Ačiū, pane pirmininkė. Būdama e, ir e, Airijos. E, Ehm, ir ES tikrai suprantu e, visus keblomus ir štai kodėl kyla problema. Nėra abipusio pasitikėjimo užtektinai. Mes tą matome šiandieną. Yra Mm, norima palikti ES visiems laikams, e, tačiau tuo pat metu mm, nenorima kietos e, sienos tarp Junktinės karalystės, tarp Šiaurės Airijos ir Airijos. Ir matome, kad e, visi šie dalykai tarpusavyje susipinę ir nėra vien tik Junktinės karalystės reikalas. Tad ką mes norime daryti visiškai priešingai, negu e, kalba Junktinės karalystės daugelis politikų. Mes norime būti ambicingesni, mm, vartoti kai kurias e, metaforas. E, e, Ta sakau ir kaip Vokietijos ir Junktinės karalystės pilietė ir tikrai pasisakome už tai, kad breksito. Pone Lavazol. Noriu padėkoti ponui Junkeriui ir E, ponui Barnie už tai, kad turime galimybę e, kalbėti apie breksitą parlamente. Parlamentas e, prisims jam tenkančią atsakomybę niekada. Nedarysime nieko, kad į Airijos salą sugrįžtų smurtas ir nesutiksime su tokiais sprendimais. Niekada nerizikuosime ES tvirtumu ir, ir niekada neaukosime Europos piliečių teisių. Mūsų uh, parlamentas gali išreikšti savo nuomonę. Mūsų požiūrį visada visų pirma diktavo pagarba ir draugiškumas e, Britų uh, žmonių atžvilgių, tačiau Mes nežinome, ko nori Britų vyriausybė, nežinome, ar e, bus paprašyta prateisti e, terminą išstojimą ir kokiais pagrindas. Britų vyriausybė ne, ne, nenurodo nei kada, nei kaip jį rengėsi išstoti. Ta situacija negali toliau tęstis. Mes tikimės, kad Britai gerbs mus, nes mes juos gerbėme. Ir tai reiškia, kad jie turi pasakyti teisybę. Ponas Kafenai minutiai. About... Vakar. Vakar ponas Barnie kalbėjo apie trapę tai, kad jis susitiko su moterimis, e, kurios kasdien kerta sieną vykdamos į darbą. Jis sakė, kad nenorime, kad viskas prasidėtų iš naujo. Kreipiuosi poną Faradžą ir poną Johnsoną. Nuvykite prie sienos. Pas, pasikal, pasiklausykite tų istorijų. Tai iš širdies pasakojamos istorijos ir jos tikros. Šiaurės Airijoje e, įtampa visada yra kažkur fone, smurtas yra visada netoli. Mano kolegos Billy Clinton Martin tuo, tai patyrė patys, jie pasiūlė Šiaurės airijos gyventojams suteikti galimybę e, balsuoti patvirtinamame balsavime. E, reiškime žmonėms primti sprendimą. Šeimas Hyni poetas kažkada yra pasakęs, tikėkite stebuklais, tikėkite, kad tą tolimą krantą galima pasiekti. Kaip Hyni mes turime tikėti stebuklais, bet taip pat neturime uh, atmesti vilties, kad sprendimą galime rasti. Thank you, Mr. Koff, and I... Ačiū ponui Kov ir e, man patiko jūsų pasirinktas e, e, poetas. Toliau vieną minutę kalbės ponas Rinaldė. Ačiū. Čia klausausi kolegų ir suprantu, kad didžiausia nerima kelia tai, kad esą reikia kartoti referendumą Junktinėje karalystėje. ir kad galbūt demokratija tokiu atveju veiktų kitaip. Kai buvo išrinkta Ursula von der Leyen, iš esmės niekas irgi neprašė, kad būtų pakartotas referendumas. Tad, kai mes kalbame apie prekes ir apie paslaugas, Junktinėje karalystėje mes turime galvoti, kasgi pirks, pavyzdžiui, mūsų automobilius, kokios bus e, kitos realizacijos rinkos. Tad mes turime stengtis e, elgtis pozityviai. Toliau bankų sistema ir e, parama jai. Tiesiog naktimis vyko posėdžiai ir atrasta išeitis. O dabar dėl Junktinės karalystės man kyla klausimas, kodėl nerandamas sprendimas. Atsiprašome, jūsų mikrofonas buvo išjungtas. Ačiū. Toliau ponas Zambavskis. Ačiū pirmininkė. Akivaizdu ir darosi akivaizdžiau, kad Junktinė karalystė iškris iš ES be susitarimo ir tai pakenks visiems. Mūsų prekių ir paslaugų eksportui tai e, pakenks, e, kils grėsmė taikai Šiaurės Airijai. E, Junktinė karalystė pasitrauks iš ES, bet nepasitrauks iš Europos ir toliau liks NATO mūsų vieno svarbiausių partnerių dalimi. Tad turi būti uh, Airijos problemos sprendimas. ES lyderiai turi suprasti, kad e, dabar pono Barnie pasiūlytas apsauginis mechanizmas yra nepriimtinas mūsų partneriams Britams. Te galime tikėtis gero susitarimo, jeigu apsauginio mechanizmo klausimas bus išspręstas. Uh, nes kitaip rizikuosime ne vien tik tai Europos riziką, bet ir savo vienos svarbiausių partnerių pasitikėjimą. Toliau, ponė Rodrygės. Gracias, prezidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. Ispanijai Brexitas yra tarpinis etapas, kuris nieko gero net neša. Uh, e, Gibraltarui tai tikriausiai reiškia katastrofą. Brexito atveju iškyla pavojus sienai tarp. Uh, e, Jungtinės karalystės ir Ispanijos. Ta siena E, kerta daugybė žmonių, tūkstančiai žmonių kasdieną. Ne, neturime jokio atsarginio patvirtinto plano, kuriam būtų numatyti finansai. Tai e, mes norime, kad nenukentėtų darbo vietos, pensijos, kad nenukentėtų kitos įgytos teisės. E, ir veikiausiai dėl breksito mm, sustotų, sulėtėtų transporto srautai, per sieną pritrūktų e, vaistų ir maisto. E, Johnsono svajonės tampa neįgyvendinamomis kliūtimis, tai tampa kliūtimis daugybei žmonių, tūkstančių žmonių kasdienėme gyvenime. Prisimkite atsakomybę ir nustokite žaisti pokerį žmonių gyvenimais. Žinau, kad darau visiems didelį spaudimą, yra, trūksta laiko, bet visų prašau kalbėti šiek tiek lėčiau, gal, nes vertėjams sunku dirbti, galbūt pasakyti mažiau, bet toliau žodis ponui Forman. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, tai yra pirmoji mano kalba, čia ir ko gero paskutinė. Uh, Kai pirmą kartą atėjau į šį pastatą, aš mačiau tokią lentą, atsiprašome, E, kuriame buvo reklamuojami laisvi ir sažiningi rinkimai, bet kokia jo esmė, jeigu negerbiamas yra rezultatas, kokia yra esmė, jeigu pralaimėtojai atsisako pripažinti savo pralaimėjimą, tai kokia yra esmė, jeigu yra paukojama laisvė ir sažiningumas. Pone pirmininkė, ES kalba apie tai, kad ji yra e, globali demokratija, bet kokia to esmė jeigu akivaizdžiai yra nepaisoma savo pačių piliečių demokratinio balsavimo. Prieš keletą savaičių Borisas Johnsonas, mano draugas, mm, buvo e, verčiamas paprašyti breksito atidėjimo. Jeigu ES tiki demokratiją, tai tuomet turi atmesti tokį prašymą. Net jeigu ir nepatiks rezultatas. Bet jeigu jūs tikite demokratiją, turite būti Britų pusėje. Ačiū. Atsiprašau, kad jūs nutraukiau. Atsiprašau, kad nutraukiu jūsų pirmąją kalbą, bet jūs viršijote kalbėjimo e, laiką pusantros minutės. E, ponas Belami. Derrière les éclats de voix de ce matin, il y a des réalités très concrètes. Po šios dien, šio, šio ryto pasisakymų yra labai iški realybė. Junktinė karalystė pareiškia, kad nori išstoti, turime paisyti šio apsisprendimo. Tačiau E, kalba eina ne tik apie Britų politinį gyvenimą, kaip priminė vyriausiasis darybininkas, mums tenka prievolė sutelkti dėmesį į visų piliečių interesų ir teisų apsaugą. Jei Junktinė karalystė išstotų be sutarties, mes visi taptume labiau pažeidžiami dėl mūsų saugumo iškilsiančių grėsmių ir dėl mūsų gebėjimo apsiginti. Bendradarbiavimas su Britais yra būtinas e, policijos, karinių pajėgų srityje Padarykime draugė viską, kad atremtume teroristinę grėsmę, kad apgintume strateginius interesus. E, mūsų ekonomika kenčia dėl bendrai e, sudėtingų aplinkybių. Todėl e, reikia pasiūlyti rasti tinkamą susitarimą ir norėčiau e, pakalbėti apie salas esančias palei e, Didžiąją Britaniją, pa, pa, Prancūzijos e, situaciją pa, paminėti. Taip pat noriu pakalbėti apie žvejybą, e, nes būtų tikrai dvigubai nenaudinga, jeigu m, prasidėtų nesutarimai šioje srityje. E, išlikime atsakingi ir mes šiuose diskusijose galime pasiūlyti parengti naują referendumą, bet taip pat tikimės, Mišeli, kad jūs toliau dirbsite, kaip iki šiol dirbate. Pone Gijom, vienai minutį. E išliekant neiškumų dėl Junktinės karalystės pasirinkimo, pas, išsto, išstojimo scenarius pasirinkimo ir pono Žonsono pasisakymų, e, aiškus yra vienas dalykas. E, europiečiai pasisako už tvarkingą išstojimą, už tai, ką Airijoje, už Britijoje gyvenančių Europos piliečių teisų apsaugą, e, Britų piliečių gyvenančių čia apsaugą ir e, galiojančių įsipareigojimų laikymasi. Tai aišku, e, Mm, ir mes esame pasirengę e, laukti ilgiau, jeigu Junktinėje karalystėje būtų rengiami rinkimai. Ir laukiame, kol Britų premjeras pateiktų e, įmanomą pasiūlymą. Aš noriu, kad premjeras prisijimtų savo atsakomybę, tačiau e, jau tris metus, pagalvokime, kas vyksta su Davidu Cameronu, jau tris metus, kuris tikriausiai kenčia tuos tris metus nes jis buvo tas, kuris e, metė iššūkį didžiai e, Britų demokratijos tradicijai. Um, 150, Daugiau negu 150 tūkstančių ispanų gyvena Junktinėje karalystėje ir 300 tūkstančių Junktinės karalystės piliečių Ispanijoje. E, panas Faražas e, kalbėjo apie tai, koks yra šitas breksitas, e, ne va tai švarus, labai gražus, bet iš